bendroms diskusijoms. Dabar pereikime prie penkių rezoliucijos projektų dėl Kinijos, tautinių mažumų teisų ir mirties bausmės taikymo ir norėčiau pirmiausiai suteikti žodį poniai De Kaiser. Merci, monsieur le président. Mon groupe a retiré sa signature. Ačiū, ponia pirmininkė. E, mano frakcija siūlė diskutuoti šios rezoliucijos. Ne dėl to, kad mes manome atskirai, kad reikia um, atskirai ginti piliečių teisės, žmogaus teisės. Mūsų frakcijai tos vertybės yra brangios. Mes matome Kinijos elgesį ir žinome, kad tas teisės reikia ginti. Tačiau matome, kad siūloma rezoliucija yra, des, neturi reikiamų struktūros. Ten kalbama apie Tibetą, apie vienuolių teisės, apie, vien, apie tą, aną ir trečią. Ir kalbame apie komunistinio režimo trūkumus praeitie ir apie tuos trūkumus, kuriuos gali tas režimas apskritai turėti. Drama yra ta, kad kritikuojama Kinija užsidarys savyje, užsidarys e, vengdama bet kokio dialogo. Aš pasisakau už tai, kad Kinija turi nustoti bijoti raiškos laisvės, žodžio laisvės. Ji turėtų atsverti ne tik kultūrai, ne tik e, prekybai, bet ji turi imti posėlėti ir tas pačias vertybės. Aš manau, kad kai vyks vadovų susitikimas lapkričio 30 dieną tarp ES ir Kinijos vadovų, būtina yra kelti mirties bausmės panaikinimo klausimą. Yra būtina, kad numatant naują partnerystę, dėl kurio dabar yra deramasi, kad būtų įtraukta nuostata dėl žmogaus teisų apsaugos apsaugos Kinijoje. Dėkui. Merci. Ačiū. Kolega Higgins, dvi minutės. Pirmininkė, aš palaikau raginimą panaikinti mirties bausmę Kinijoje, ypatingai kuomet jį naudojamas terrorizuoti tautinės mažumas ir uh, tautas, kurios gyvena Kinijoje. Junktinės valstijos, junktinės tautos, kitos pasaulio galybės kritikuodamos žmogaus teisų pažeidimus Kinijoje elgesi pakankamai švelniai. Tuo tarpu darbuotojų teisų pažeidimo atveju kritikos beveik nėra, kadangi valstybės pageidauja turėti verslo santykių su Kinijos įmonėmis, kurias kontroliuoja valstybinė biurokratija, todėl leidžia eksploatuoti Kinijos darbuotojus. Kinija yra ta valstybė, kurioje darbuotojai yra labiausiai eksploatuojami. Dešimtis milijonų migruojančių darbuotojų gyvena nepakeliamomis sąlygomis, jų vaikai turi kesti nepakenčiamas, nepriimtinas gyvenamasias sąlygas. Todėl tarptautiniai koncernai taip pat dalyvauja e, to e, išnaudojimo procese, kad padidintų savo pelną. Kinijos režimas tik dar labiau didina represijas, kurios padidėjo po to, kai Kinijos stalinistai nusprendė vystyti savo ekonomiką įdėkdami tam, tikros, tam tikrus rinkos elementus. Taip pat vykdomos masinės žurnalistų represijos bei e, e, profsąjungų aktyvistai yra persiekiami neseniai. Vienas mano kolega buvo išsiųstas iš Kinijos e, dėl savo veiklos viename Kinijos laikraštyje ir siekdamas stiprinti Kinijos profesinės sąjungas. Taigi mes turime reikalauti, kad Kinija paleistų visus politinius kalinius, profesinių sąjungų aktyvistus ir turime reikalauti tarptautinio solidarumo su Kinijos darbuotojais, kuriems sunku kovoti su šiuo siaubingu biurokratiniu režimu. Ir e, panaši sistema anksčiau veikė Rusijoje. Ačiū, ponai Higginsui, dabar ponia Andrikė, ne vieną minutę pirmininkė, komisarė. Mūsų santykiai su Kinija prekybos srityje, aplinkosaugos srityje tampa vis glaudesni. Kinijoje vyko taip pat puikiai suorganizuotos olimpinės žaidynės, tačiau žmogaus teisų srityje situacija tikrai blogėjama. blogėja. E, praeitais metais Tibete, šiais metais Tibete buvo numalšinti taikus procesai. Žmonės visame pasaulyje turi turėti teisę protestuoti prieš vyriausybės, kurių politika jiems nepatinka. Vietoj to Kinijos valdžia brutaliai numaršino protestuotojus, šimtus jų nužudė. Dabar e, devyni uigūrų atstovai buvo nuteisti mirties bausme ir ta bausmėms buvo įvykdyta siekiant įbauginti kitus kolegos. Žavėdamiesi Kinijos kultūra ir jos pažanga mes privalome pasmerkti žudynės ir egzekucijas. Todėl mes dar kartą kreipiamės į Kinijos valdžios atstovus, ragindami paskelbti moratoriumą mirties bausmį ir suteikti daugiau laisvės provincijomis, kurios siekia didesnės autonomijos, gerbint vienos Kinijos politiką. Ačiū, ponia Lochbiller, vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė. Kinija smarkiai pažengė į priekį ekonomikos rytyje per pastarosius metus pagerėjo gyvenimo sąlygos. Deja, žmogaus teisų srityje negalime konstatuoti tokios pažangos. Nesvarbu, e, kokie tautiniai arba religiniai grupiai priklausytų Kinijos gyventojai uigūrų ir tibetiečių persiekėjimai tik dar labiau padidėjo. Kalbant apie žmogaus e, mirties bausmės taikymą, 2007 metais Kinijos aukščiausias teismas peržiūrėjo e, visus mirties bausmės nuosprendžius ir galime tikėtis, kad kai kurie iš jų bus panaikinti. Nepaisant to, Kinija toliau lieka pasaulio čempionė mirties bausmės taikymo srityje 2008 metais 1700 žmonių buvo nubausti vien pagal oficialius skaičius mirties bausme. Iš tikrųjų, šie skaičiai žymiai e, didesni. Kinijoje yra mirties bausme nubaudžiami 70 procentų viso pasaulio e, nusikaltelių, kuriems taikoma mirties bausmė. Dėl tokios situacijos mirties bausme E, gali būti Kinija baudžiama už 68 nusikaltimus. Taigi mes turime reikalauti iš Kinijos, kad būtų paskelbtas moratoriumas mirties bausmė. Ačiū. Dabar pasakys frakcijų atstovai. Ponas Rivelinį turi žodį. EPP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl šio rezoliucijos siūlymo mano pozicija yra E, žmogaus, kuri, e, apie kurią kalbėjo ir Obama, prezidentas Obama. Tos rezoliucijos principai yra mano principai, tačiau neturime kartoti tų klaidų, kurias padarė kairiosios partijos. Nes kairiosios partijos nori tiesiog kalbėti apie neligybę, skelbti teisės, bet nieko nedaryti, kad jos būtų įgyvendintų. Žmogaus teisų pažeidimai Kinijoje egzistuoja, tačiau prieš e, teikiant rezoliuciją reikia turėti tam tikrą ryštą, reikia koordinuoti veiksmus, kad būtų pasiekta rezultatų. Svarbu, kad tos dėrybos su Kinijos vyriausybė ten būtų užterštos visokių pašalinių klausimų ir klausimėlių. Ir jeigu nesitikima, kad bus išspręstos tos problemos, tai e, nereikia atsižvelgti, turime neužmiršti, kad teks atsižvelgti Kinijos vyriausybės poziciją. Būtent dėl to prezidentas Obama um, išlaiko ryšius su Kinijos vyriausybė ir tuo pat metu kovoja už žmogaus teisų įgyvendinimą. Aš manau, kad darybose tuo būdu galima laikytis tvirtesnio, geresnio kelio, negu likęs vakarų pasaulis daro. Tad klausčiau, um, ką, ko galima tikėtis ko reikėtų, kokius klausimus kelti, likus tik nedaug laiko iki vadovų sustikimo. Kam dar teikti rezoliuciją, kurią, klausimų, kurio buvo kalbėta ne kartą. Maničiau, kad svarbu santykių su Kinijos vyriausybė nenutraukti. Kam teikti rezoliuciją, kuri galbūt galėtų pakengti tiems naujai besikūrentiems kontaktams su Kinijos vyriausybė. Net jeigu ir pritariu rezoliucijoje išdėstytiems principams, nes tai yra mano principai, aš susilaikysiu balsuodamas, nes strategiškai aš manau, kad tai yra neteisingas žingsnis galintis pakengti mūsų santykiams su Kinijos vyriausybė. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Kita kartą, jeigu jums skiriama pasisakyti vieną minutę, prašom to laiko ir laikyti, sako pirmininkas. Ačiū. E, Ana Gomeš, socialistų frakcijos vardu minutė. Kinijoje ir toliau pažeidžiamos teisės tų, kurie reikalauja, kad, tos, kad tų teisių būtų laikomasi. Ponas Posiltrekis norėjo pasakyti, ne? Pirmininkė. Tai buvo pasisakymas frakcijos vardu. Mūsų frakcija po išsamių svarstymų praeitą savaitę paprašė pirmininkų suėgo įtraukti šį klausimą į darbo atvarkę. Mes norime, kad jis būtų aptartas ir kad dėl jo būtų balsuojama. Ir tai buvo tačiau išreikšta kolegos asmeninė nuomonė, kuri nebūtinai atitinka frakcijos pozicijos. Pirmininkas, aš suprantu posiltę, gerbiamas posiltę, tačiau mes susitarėme kad kiekvienam pasisakymui yra skirtas tam tikras nustatytas laikas ir kiekvienai frakcijai pasisakyti yra skirta po vieną minutę. Ana Gomeš dabar. Kinijoje ir toliau uh, kenčia tie, kurie bando apginti žmogaus teisės, pilietinės teisės, socialinės teisės. Ir taip pat ir uigūrai, ir tibetiečiai kenčia, tautinės mažumos kenčia priespaudą. Tos, ta priespauda nesiliauja. Pavyzdžiui, matėme e, Hinhudžia situaciją, jis gavo Nobelio taikos premiją, mat, Sakarovo premiją, atsiprašau. Matėme, kad situacija negerėja, egzekucijos vyksta toliau, mirties bausmė vykdoma, visa tai yra tie veiksmai, kurie yra nesuderinami su, jungt, su Kinijos kaip jungtinių tautų narės įsipareigojimais. Svarbu imtis efektyvių priemonių tam, kad būtų galima apginti teisės tų, kurie kovoja už žmogaus teisės. Kinijoje, kaip ir kitur, tos teisės turi būti ginamos, nes e, kinai nėra kažkokie marsiečiai, jie nesiskiria nuo kitų žmonių, tad turi turėti ir tas pačias teisės. Pirmininkas, ačiū. Ponas Van Balen, minutė, prašau. Dėkuoju. Mes liberalai pasisakome iš esmės prieš mirties bausmės taikymą, tačiau Kinijoje mirties bausmė yra naudojama prieš tautinės mažumas, tibetiečius, uigūrus ir kitus. Be to Kinijoje nėra demokratinė valstybė, joje negerbimo žmogaus teisės, Kinija vykdo pakankamai griežtą politiką Taivano atžvilgių, todėl reikia daryti spaudimą, žinau, kad tai yra sudėtinga, nes tai yra didžiulė rinka, tačiau turime kovoti už savo principus ir mes dėl to palaikome šią rezoliuciją. Ačiū. I thank you. Now, Madam Haut. Dėkui dabar, ponė Hautala, vieną minutę. Pone pirmininkė kodėl mes kalbame apie rezoliuciją dėl dialogo, dėl to, kad kaip tik yra rengiamasi ES ir Kinijos viršūnių sustikimui. Ir tokiu būdu mes skatinsime ir dialogą dėl žmogaus teisų parlamente ir žmogaus teisų pakomitetyje. Mes esame įsipareigoję priminti tarybai ir komisijai, kad žmogaus teisų dialogo rezultatai labai aiškiai turi būti atspindėti viršūnių susitikime. Yra labai svarbu, kad vyktų toliau dialogas dėl žmogaus teisų su Kinija. Kinija turi suvokti, kad šalis gali vystytis toliau tik tai tuo met, kai ji tampa atvira, kai ji savo piliečiams suteikia žodžio laisvę. tačiau kita vertus negalima įsivaizduoti, kad e, mes e, galime pamiršti kitų šalių patirtį. E, mums reikia kūrybinių jėgų, o ne priespaudos. Kinija nėra išimtinė valstybė, aš todėl pritariu poniai Gomes ir manau, kad mes e, turime Kinijai padėti lygiai taip pat kaip ir kitoms šalims. Ponas Tanukas, pirmininkė, aš jau seniai kritikuoju šiame parlamente žmogaus teisų nebuvimą Kinijoje, jos e, persekiojimą Taivanio atžvilgių, neįleidimą į tarptautinės organizacijas, e, Tibeto kultūros užgneužimą, Falun Gong draudimą ir taip pat cenzūros plitimą tame tarpe ir žiniasklaidoje bei internete. Aš smerkiu mirties bausmę už tokias mažesnės bausmes, kaip e, ekonomikos, e, kenkimas ekonomikai bei e, savedžiavimas. Tačiau, kai kalbama apie terorizmą ir nužudimus, nėra abejonės, kad neseniai Sengdžiang provincijoje buvo nužudyta nemažai nekaltų žmonių. Aš manau, turėtume raginti e, Kinijos valdžią siekti geresnių santykių su etinėmis mažumėmis, tame tarpe ir su vigūrų etinė mažuma. Dėkuoju dabar žodis ponai Kačmarek. Pirmininkė, ponės ir ponai, EPP pasisako už uh, pateiktą rezoliucijos projektą. Turiu pasakyti, kad mane stebina pasiūlymai kitų frakcijų kolegų, kad nereikėtų mums vėl iš naujo kartoti žmogaus teisė pažeidimo ir mirties bausmės taikymo pavyzdžių. Kodėl? Todėl, kad artėja aukščiausias ES ir Kinijos vadovų sustikimas. Kolegos, neturėtume taikyti dvigubų standartų, neturėtume tylėti vien todėl, kad turime reikalą su šalimi, kuri yra svarbi priekybos partneriai ES. Čia parlamente viena iš mūsų pagrindinių užduočių yra ginti žmogaus teisės, nepaisant to, ar kalbame apie didelę ar mažą šalį, tokią kaip Laosas ar, Vietnam, ar Vietnamas. Kinija vykdo daugiausiai mirties nuosprendžių pasaulyje, nesilaikydami paprasčiausių minimalių žmogaus teisų standartų, tokių kaip teisingas teismas. Neseniai minėjome Berlyno sienos žlugimo metinės. Jeigu mums tada būtų pritrūkę drąsos, Europa būtų visai skirtinga. Žodis ponui Justui Paleckiai. Tikėti, kad 21 amžiuje mirties bausmė numirs kad e, mirties bausmės vykdymo įrankius galėsime aptikti tik muziejuje. Bet iki to dal, dar teks nueiti nemažą kelią ir norėtųsi, kad juo tvirtai eitų ir Kinija. Ji jau keletą dešimtmečių pirmauja pagal ekonominio augimo tempus, bet dėja ir pagal mirties bausmių vykdymo skaičių. Žinoma, pekinė atsakytų kad tokioj milžiniškoj šaly kitaip negalima kad net ir amerikoje jungtinėse valstijose neatsisakoma mirties bausmės tačiau vis dėlto jeigu mes rimtai kalbame apie strateginę partnerystę tarp europos sąjungos ir kinijos kuri būtų labai svarbi abiem pusėm tai e, pekinui be abejonės reikėtų keisti savo politiką mirties bausmės vykdymo atžvilgiu o taip pat dėl dialogo tarp etninių mažumų dėl darnaus jų sugyvenimo. Ačiū. Ačiū. Pone Lichtenberger, dėkoju. Žmogaus teisų klausimas ir mažumų teisų klausimas yra pagrindinis pagrindinė konflikto tema jau keletą dešimtmečių kalbant apie ES ir Kinijos liaudės Respublikos santykius ir mažumų situacija dar labiau pablogėjo, ypač po olimpinių žaidinių. Ta situacija ženkliai blogėja nuolat ir e, reikia pabrėžti, kad pastaraisiais mėnesiais ypač e, didelę priespaudą patyrė uigūrai. Todėl aš nesuprantu, kad e, mes nenorime palikti rezoliucijoje devinto punkto, nes ten kaip tik yra kalbama apie taikaus dialogo klausimą vietoj priespaudos. Kinija Kinija yra labai svarbus žaidėjas pasaulyje. norėdama tapti dar svarbesnių žaidėjų, ji turėtų gerbti žmogaus teises ir, tai, ir tai, tai turėtų būti ne tik žodžiai konstitucijoje, bet tai turėtų būti e, atsispindėti konkrečiose veiksmuose. Tik tai to ir nieko kito reikalauja tibetiečiai, uigūrai ir kitos tautinės mažumos Kinijoje. Dėkoju, ponė Lichtenberger. Toliau ponas Poseltas, prašau. Pone pirmininkė, aš jau vieną kartą sakiau, e, Uigūrų centras yra laisvų uigūrų centras e, ir jis yra Münchenė. Galbūt dėl tos priežasties ir čekai, ir kiti bėgo į, į Müncheną, nes ten yra laisvų tautų centras. Šiandien ta laisvų tautų dvasia gyva ir šiandien. E, tačiau Tuo pačiu metu Francio, Franz Josefas Štrausas, kuris gina, kad nebūtų tas centras uždarytas, e, stengiasi, kad būtų užmėgsti geri santykiai su Kinija. Geri e, santykiai su, su Kinija, tačiau kita vertus aiškus pasisakymas už religijų laisvę ir žodžio laisvę. O jeigu šią savaitę kaip tik policija e, darė kratas daugelį e, būtų e, ir suėmė kinų. E, agentus, kurie šnipinėja uigūrus, tai rodo, kokiais, kokius metodus taiko Kinija. Mes negalime jų toleruoti, jie yra. E, te, aiškus terorizmas ir mes turime kalbėti aiškę kalbą. Dėkoju. Toliau ponas Bitkofer ponė pirmininkė, kad Europos parlamentas pasisako, kuomet ga, yra galimybė apginti žmonės nuo mirties bausmės, man tai yra savaime suprantamas dalykas ir dėl to aš remiu mirties bausmės panaikinimo moratoriumą. Tačiau kita vertus, žmogaus teisų klausimas, negali, jo nebūtų galima piknaudžiauti e, tam, kad iš viršaus primestume Kinijai atitinkamus sprendimus arba piešt, kad pieštume e, karikatūrą, absurdišką karikatūrą gyvenimo ki, Kinijoje. Tokiu būdu mes nepadėsime tiem žmonėm, kurie Kinijoje kovoja už žmogaus teises. Pagrindinis mūsų kla, tikslas būtent ir turėtų būti padėti žmonėms Kinijoje, o ne e, skatinti Europos teisingumo dvasę. Taip pat aš norėčiau paprašyti, kad e, rezoliucija būtų e, atsižvelgta į e, memorandumą dėl Tibetų tautos laisvę, nors tai ir nėra susiję su su tiesiogiai su žmogaus teisų klausimu. Ir norėčiau paprašyti, kad ateityje mes prieš ES ir Kinijos viršūnių susitikimą e, inicijuotumėme labai plačias diskusijas apskritai apie santykius tarp ES ir Kinijos, kad galėtume paliesti visas temas. Dėkoju, jūs kalbėjote šiek tiek per ilgai, bet vis tiek ačiū. Pona Šulcas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, aš norėjau pasakyti, pridurti tam, ką pasakė ponas Butikov. Mano frakcija paprašė, kad mes apie mirties bausmės grėsmę uigūrams Kinijoje ir apie e, mirties bausme nubaustus protesto demonstracijų dalyvius e, Irane diskutuotume kadangi tai yra abi tos temos, kur yra E, kur žmonėms tiesiogiai grėsia mirties bausmė. Ir būtent tai ir turėtų būti klausimas, kuris turėtų būti svarstomas ypatingos e, skubos tvarka. Kad Kinija pirmauja pasaulyje pagal mirties, žmo, e, mirties bausmės skaičių, kad ji pamina žmogaus teises, tai, tai yra tiesa ir norėčiau aiškiai pasakyti, kad tai yra tikrai netoleruotina situacija, tačiau pirmininkų suigoje mes prašėme, kad būtų atskirti du dalykai. Klausimai ypatingos e, skubos tvarka, tai yra mirties bausmės klausimas ir ES ir Kinijos santykių, tai yra politinių, e, ekonominių, kultūrinių ir kitokių santykių klausimas. Nes šį klausimą mes turime nagrinėti e, kitoje vietoje, kuomet bus paskeltos diskusijos dėl ES ir Kinijos santykių ir, ir turime parengti kitą rezoliuciją šią temą. Tai yra priežastis, dėl ko dabar mes susidurėme su tokia paine, paineva ir todėl mūsų frakcija prašo balsuoti ne dėl viso temų mišinio, o būtent dėl ypatingos skubos tvarka nagrinėjimų klausimų. Dėkoju. Dabar pradedame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Cash the eye yra tam skirtos tik dvi minutės. Taigi iš kiekvienos frakcijos po vieną kalbėtoją. Kadangi socialdemokratas jau kalbėjo, tai dabar EPP frakcija. Ponas Geš. Elnök úr, nagy komoly fejlemény, hogy ez a kérdés most sürgősséggel. Pirmininkė. Šis klausimas svarstamas skubos tvarka ir tai didelis pasirinkimas pasiekimas. E, iniciatyvos šėmėsi Transilvanijos e, vengrai, jų atstovai parlamente ir aš sveikinu e, jūs, kad surengėte šią diskusiją. Taip pat aš labai esu nusivylęs, kad socialistai atsiemė savo parašą ir paramą. Antradienį buvo kritikuojami komunistiniai režimai, taip pat visos e, nuorodos dėl mažumų teisų buvo pašalintos iš teksto. Aš dar kartą kartuoju antradienį. ES turėtų galiausiai sąžiningai kalbėti apie neigiamus komunistinės praeities aspektus ir vis tik tai matome, kad Kinijoje tebėra tų komunistinio režimo apraiškų. Präsident. Ne Maisner, dėkoju ponė pirmininkė, ponės ir ponai, yra tikrai aišku, kad mes esame prieš mirties bausmę, nesvarbu, kuriame pasaulio kampelį yra vykdoma. Mes taip pat esame prieš e, tautinių ir religinių mažumų e, priespaudą. E, deja, Kinijoje tai yra realybė. Ir mes visi galvojame, kad olimpinės žaidynės prisidės prie to, kad Kinija E, Kinijoje situacija pagerės, dėja taip neatsitiko, iki šiol vykdomos mirties bausmės, iki šiol pažeidinėjimo žmogaus teisės, todėl ypač dabar yra ypatingai svarbu kalbėti apie tai, nes e, neseniai buvo įvykdytos mirties bausmės daugeliu uigūrų, e, dviem tibe, Tibeto atstovams ir tai įvyko pri, įvyko prieš pat ES ir Kinijos viršūnių sustikimą. Iš tiesų tai yra labai nemaloni situacija. Nemalonu yra nuolat kalbėti apie žmogaus teisų pažeidinimus, tačiau turint omenyje, kad to jau įvyks viršūnių sustikimas, kaip tik yra svarbu apie tai kalbėti. Mes nenorime, kad e, mirties bausmė būtų vykdoma. E, Niekur pasaulyje mes turime daryti viską, kad e, kovotume su mirties bausme pasaulyje, nesvarbu, kurioje šalyje ji yra vykdoma. Dėkoju toliau ponas Kurski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jako Polak. Panie Pirmininkė, ponios ir ponai. Kaip Lenkas jaučiu, kai padažnėja mano pulsas, kai užeina kalba apie žmogaus teisės Kinijoje. Atsimenu panašiai jaučiausi, kai Lenkijoje vyko pirmieji laisvi rinkimai ir tą pačią dieną kaip tik Kinijoje tankai išvažiavo į gatves ir įvyko ten meno aikštės įvykiai. mes matėme kritiką nukreiptą prieš Rusijos komunistus, tačiau Tas pats nebuvo daroma prieš Kinijos įvykius. Dėl ekonominių interesų nuspręsta užmerkti akis ir nematyti žmogaus teisė pažeidinėjimų Kinijoje. E, mirties basmė yra e, baisus dalykas, bet greta to daugybė žmonių dar miršta ir stovyklose. Aš manau, kad šioje rezoliucijoje mes privalome pabrėžti žmogaus teisių vertę. Diskusijos pabaigoje žodis komisijos atstovai, ponas Degucht. Uh. E, Pirmininkė, ponai ir ponios, aš norėčiau e, pasakyti, kad mūsų politika e, su Kinė, Kinijos atžvilgiu yra viena iš konstruktyviausių. E, mes galvojame apie strateginę partnerystę, kad galėtume spręsti pasaulinius iššūkius. Svarbiausias tikslas 12 ES Kinijos vadovų stikimo, kuris vyks lakryčio pabaigoje Kinijoje, yra kalbėti apie Kopenhagos klimato kaitos konferenciją, taip pat apie kitus svarbius klausimus, įskaitant žmogaus teisės. Aišku, aptarsime ir ekonominius klausimus, finansų krizę bei kitus svarbius tarptautinius klausimus. Strateginė partnerystė yra e, vienodas požiūris į visus klausimus. Aišku, nėra vienodas požiūris. Kinija gali nesutikti su mumis tam tikraisiais klausimais. Uh, įskaitant e, žmogaus teisės, bet mes e, esame partneriai, galime atvirai apie tai kalbėti. E, mirties bausmė, pagarba tautinėms mažumoms yra klausimai, kuriuos mes nuolat keliame per reguliarius politinius kontaktus ir žmogaus teisų su Kinijos valdžia formate. Ta darėme per 28 raundą lakryčio 10-ąją Pekine labai atvirai kalbėjome apie šios klausimus. Europos Sąjunga iš principo prieštarauja, yra nustačiusis prieš mirties bausmę ir mes labai e, aiškiai tą pasakome bet kokiu atveju. Taip pat e, galiu pasakyti ir apie pagarbą e, tautinėms mažumoms. Aš norėčiau jūs patikinį kad mes ir toliau kalbėsime apie tai tarptautiniuose forumuose, skaitant aukščiausiojo lygio susitikimus. Kolegė Ferreiro Valtner kalbėjo kovo mėnesį apie tai Tibete, kai ji Tibeto klausimus kėlė, kai išaiškino, kokia yra ES pozicija. E, kalbama už e, dialogą tarp Kinijos ir Dalai Lamos. E, tai, kaip Kinija sprendžia Tibeto klausimą, rūpi tarptautiniai bendruomeniai ir mes niekada nepamirštame šio klausimo ir visuomet savo partneriams Kinijoje apie tai kalbame ir komisarė Ashton taip pat turėjo galimybę apie tai kalbėti Liepos mėnesį. Ji e, išreiškė e, susirūpinimą dėl neramumų Xinjiang ir taip pat e, išreiškė užuojautą aukų šeimoms ir mes siekiame susitaikymo šiame regione. ES gerbė Kinijos teisę patraukti atsakomybėm e, kaltuosius dėl tam tikrų veiksmų, bet mes e, pasisakome prieš mirties bausmę, bet kokiomis aplinkybėmis. ES yra išreiškusi ne kartą savo susirūpinimą bendraudama su Kinijos valdžia ir tai išreiškė dviejose deklaracijose paskelbtose spalio 25 ir lapkričio 13. -ąją. Mes savo pareiškimuose e, prašome Kinijos atšaukti mirties bausmę e, žmonėms nuteistiems jie Xinjiang provincijoje ir kitur, kur vyko neramumai. Pirmininkė, gerbėmiai nariai, mes, mūsų visų bendras tikslas matyti atvirą Kiniją, kuri atitiktų tarptautinius standartus dėl žmogaus teisų. Taip pat mes norime dirbti kartu, sprendžiant pasaulinius iššūkius. E, mes tikėjomės, kad olimpinės žaidynės e, suteiks daugiau lankstumo Kinijai, kad ji pradės labiau gerbti žmogaus teisės, tačiau iki šiol taip neįvyko. Mes turime tęsti savo darbą, plėtoti strateginę partnerystę ir pagarba žmogaus teisėms e, bus e, mūsų tolesnio dialogo neatskiriame dalis. Būsantis, vykstantis ES Kinijos e, aukščiausio lygio sustikimas dar kartą patvirtins mūsų poziciją. Ačiū. Thank you, Commissioner. Rozprava byla uzavřena a nyní můžeme. Dėkoju ponai komisarui. Diskusiją dabar baigiame ir galime pereiti prie balsavimo. Turime tris pasiūlymus dėl Nikaragvas ir poni Veronik de Kaiser dabar gauna žodį. Pirminkė, aš tik norėčiau priminti Jums, kad mano frakcija nusprendė